le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Vokietijos federacinės respublikos prezidentas Frankas Volteris Steinmeieris. Yeah. Cari colleghi. Kolegos. Man nepaprastai malonu pasveikinti mūsų plenarinėme posėdyje Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentą. Pone prezidente. Ačiū už tai, kad atvykote susitikti su mumis čia Strasbūre. Didžiuojamės tuo, kad e, pasirinkote parlamentą kaip antrosios jūsų išvykos po apsilankimo Paryžiuje praeitą savaitę vietą. Ir e, žinoma, jūs dirbate e, savo šiame naujame paste, poste tik tai savaitę buvote paskaitas kovo 19-ąją. Tai atskleidžia jūsų atsidavimą Europai, kurioje turi būti pripažįstamos visų laisvės ir kurioje dirbame siekdami užtikrinti laisvės, e, gerovės ir teisingumo erdvę visiems. Manau, kad ta drąsa, kurios e, raginate nepristikti, yra šiame parlamente ir jūsų buvimas čia, jūsų ekscelencija, mums primena ir jų, apie jūsų šalies atsidavimą, kuris šiandien yra svarbesnis nei bet kada, e, ypač atsižvelgiant į svarbios valstybės narės apsisprendimą išstoti iš ES. Išgyvename sudėtingą laikotarpį, tačiau pergyvenome sudėtingų laikotarpių praeitie ir bendrėje visada rasdavo tinkamą e, kelią ir tinkamą atsaką. Jūsų ekscelencija, nesitikiu, kad atsakysite visus šios klausimus, visas idėjas, bet tikiuosi, kad dirbsime draugę ateityje ir dabar noriu suteikti Jums žodį ir dar kartą padėkoti už tai, kad atvykote pas mus į Strasbūrą. Pone pirmininkė, pone Antorijo, Antonijo, gerbėmieji parlamento nariai, pone komisijos pirmininkė, pone Jean-Claude, ponios ir ponai. Man tikrai didelis džiaugsmas ir garbė šiandien.